Jūs neužginčiai šių siūlymų pataisų laikysime tas pataisas patvirtintomis. Dabar pereiname prie darbo tvarkės pakeitimų. Šiandien mes pakeitimų neturime jokių. Tai buvo nuspręsta pirmininkų sueigoje e, pagal atitinkamą reglamento straipsnį, kai buvo pateiktas galutinės darbo tvarkės projektas. Dabar kalbėkime apie trečiadienį, nes antradienį pakeitimų nenumatyta. APP norėtų, kad būtų balsuojama dėl santykių su Palestinos administracijos taryba. E, delegacija Palestinai turėtų grįžti prie to klausimo ir reikėtų kreiptis į kompetentingą komitetą kad jis pateiktų savo nuomonę. Ponas Prieda yra atsakingas už šį klausimą. Ir dabar turėtume balsuoti dėl šio prašymo ir turėtume nuspręsti, kad klausimas būtų gražintas pirmininkų suėgai, kad būtų galima atlikti reikiamas konsultacijas, įskaitant užsienio reikalų komitetą. Tokia turėtų būti procedūra. Ponas Preda, prašau žodžio, prašau. Oui, Pone pirmininkė, jūs viską teisingai išdėstėte. Mes manome, kad ši diskusija yra labai svarbi ir prieš priimant sprendimą plenarnėme posėdėje reikėtų, kad įvyktų pasikeitimas nuomonėmis, kad būtų išdėstyti argumentai, už, argumentai užsienio reikalų komitete. Aš manau, kad nebuvo atsižvelgta į tai, kad čia diskusija yra būtina ir jeigu ta diskusija nevyks, tai būtų didžiulė klaida. Ačiū. Möchte jemand für den Antrag das Wort ergreifen? Ar kas nors norėtų pasisakyti už šį siūlymą? Ne. Okay. Niekas? Prašom, kolega. Ponas Kilijotis. Kągi, aš dar kartą, ponė pirmininkė, noriu pasisakyti, nes remiantis darbo tvarkos taisyklėmis pavadinimo vardo pakeitimas įmanomas tik tai tada, kai atitinkamą sprendimą priima pirmininkų sueiga, o to nebuvo. Todėl mes turime pereiti prie diskusijų, nebūtinai viską labai išsamei svarstyti. Bet pavadinimo klausimas yra patikslinamas klausimas, kurį patikslino pati Palestinos uh, administracija. Pirmininkas, ačiū. Pasiūlymas yra labai aiškus ir ponas Prėdas prašo, kad klausimo svarstymas būtų pakartotinai gražintas pirmininkų sueigai. Kas už tokį pasiūlymą? Kas prieš? Susilaikę? Atmesta. Man atrodo, kad dauguma balsavo prieš. Jūs norite pasitikrinti elektroniniu būdu? Taip, prašom. Balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Dar galime lukterėti kiek sekundžių, ne pergyvenkite. Ar visi nariai balsavo? Klausė pirmininkas. Jeigu taip, tada balsavimas baigtas. Jūs matote, 352 už, 180 prieš, 42 nariai susilaikė, atmestas pasiūlymas. Ir e, mes laikysimės pasiūlytos darbo tvarkės EPP grupė paprašė, kad būtų svarstoma padėtis Baltarusijoje kartu su vyriausiųjų įgaliotiniu ir kad svarstymas baigtųsi tvirtinama rezoliucija. Diskusija, o po diskusijos rezoliucija, ponas Preda, jūs už. Taip, aš norėčiau paminėti būtent šią rezoliuciją, nes mes manome, kad mes Manome, kad teikti rezoliuciją Europos parlamento vardu dėl šios šalies būtų labai naudingas žingsnis. Tai būtų proga pasikeisti nuomonėmis ir mes manome, jog iš tikrųjų labai svarbu yra bus, mūsų poziciją aiškiai išdėstyti tekste, kuris būtų primtinas mūsų frakcijoms. Ačiū. Ačiū, ponia Preda. Ar kas nors norėtų paremti pasiūlymą? Kas prieš? Jūs prieš? Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Nemanau, kad reikia skubėti. Yra kiek per anksti dar priimti rezoliuciją. Žinote, yra svarbesnių dalykų - pabėgėlių krizė, o tą rezoliuciją mes galime apsvarstyti kitos sesijos metu, kai aplinkybės jau bus kitokios. Ačiū. Gerai, sako pirmininkas. Toliau pono Predos pasiūlymas dėl Baltarusijos. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Man regis reikia pasitikrinti ir balsuokime elektroniniu būdu. Prašom, balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. 204 už, 169 prieš, 7 susilaikė, tai reiškia, kad pasiūlymas tvirtinamas. Kągi. Aš turiu Jums dabar pasakyti, kokie bus pakeitimai darbo tvarkės. Taigi, tekstą reikia patei, rezoliucijų pateikti iki rytojos 10 valandos, o jungtinės rezoliucijos yra, e, tekstas turi būti pakeistas iki trečiadienio 22 valandos. Pakeitimai iki ketvirtadienio 11 ryto. Balsuosime taip pat ketvirtadienį tuo metu, kai darbo tvarkė numatytas balsavimas dėl vairiausių klausimų. Žalieji paprašė, kad komisijos pirmininko pavaduotojas ir um, vyriausioji užsienio reikalų įgaliotinė uh, pateiktų informaciją apie padėtį Turkijoje. Ir uh, per uh, papildomą sesiją rugsėjo mėnesį Bruselėje mes dėl uh, to balsuosime. Visai tai turėtų vykti tą savaitę. Dabar suteiksiu žodį poniai Rebekai Harms, kuris siūlo šią e, rezoliuciją. Kolegos, kadangi mes šį klausimą e, svarstėme, nesvarstėme pranešimą dėl Turkijos ir rinkimų Turkijoje. Žinote, kad e, pastaruoju metu Turkijoje įvyko labai didelių pasikeitimų. Prezidentas Erdoganas leido Turkijos kariuomeniai kovoti prieš islamo, taip vadinamą islamo valstybę. Tačiau kita vertus procesai kurdų atžvilgių yra neįtin geri nes um, net ir kai kurie žurnalistai įkalinami. Mes vakar matėme reportažus, kurie rodė, kai per kurdų miestus važiuoja turkų tankai, žurnalistai persekiojami um, terorizmo, kovos su terorizmu straipsnių pagrindu, bet to ir vakar Hurdas uh, vada, būstinėje, būstinė buvo užpilta, užpilta. Aš manau, kad mes uh, Europos e, parlamentas pagristai tikimės, kad ponia Mogherini informuos mus apie pastaruosius įvykius ir informuos, ką ketinama imtis, nes Turkijos vyriausybė tiesiog grįžta labai tolyn į praeitį. Kitas dalykas, mes susirūpinę ir pabėgėlių padėtimi Turkijoje susirūpinę ir koalicijos suburtos kovai prieš islamo valstybę stabilumu. Taigi yra šie klausimai, kuriuos norėtume užduoti poniai Moherini. Ačiū. Kas dar pritarė ponios Harms pasiūlymui ir kas norėtų pasisakyti, klausė pirmininkas. Kolegos, aš iš tiesų nežinau, kad uh, reikėtų papildyti kolegės pasisakymą, nes Turkija atsidūrė ties praraja. Situacija tampa sudėtinga. Ir sudėtinga taip pat prie sienų su Turkijos kaiminėmis. Nepamirškite, vyksta, tebe vyksta konfliktas su kurdais ir e, pati padėtis kelia grėsmę visiems Turkijos gyventojams, ne tik vieno kurdų regiono gyventojams. Aš manau, kad reikia pritarti, nes um, Turkijos piliečiai nesijaučia saugus, o Erdoganas nori išnaudoti tokią situaciją savo partijos naudai artėjant rinkimams. Mes neturime su tuo susitaikyti. Kitas dalykas, gal Europos parlamentas galėtų apsvarstyti visą šį klausimą, kad išdėstytų savo nuomonę ir tokiu būdu paskatintų poną Erdaganą pasirinkti teisingą kelią. Kas nori pasisakyti prieš tokį pasiūlymą dėl Turkijos svarstymo? Pone Horštatai, jūs norite dėl darbo tvarkos taisyklių pasisakyti ar, dėl, ar kokiu kitų klausimų? Kągi, tada ponas Preda, jūs prieš. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes mm, esame nusiteikę prieš tai, kas yra siūloma, nes, kaip aiškinau, ką tai kolega, šis klausimas yra politinis. Ir ši frakcija, frakcija rūpi savo politiniai sumetimai. Ir Mes kalbėjome apie kovą su terorizmu ir yra numatyta da, viskas pagal tvarką, yra numatytos diskusijos ir aš manau, kad dabar nereikia versti e, e, pradėti politinės kovos tarp e, radikalių kairiųjų ir Turkijos. Labai ačiū. Tada balsuokime dėl ponios Rebekos Harms pasiūlymo. Balsuojame dėl to, kad ponia Mohirinė pateiktų paaiškinimų dėl Turkijos trečiadienį. Kas už? Kas prieš? Susilaikę? Jeigu jūs nekeliate ranko, aš nematau, kaip jūs balsuojate. Balsuokime todėl elektroniniu būdu, nes nemačiau, kaip visi balsavo, sako pirmininkas. Ar visi jau balsavote? Balsavimą baigiame. Už 153, prieš 180, 306 susilaikė, taigi pasiūlymas atmestas. Ponas Ferhofštatai, jūs norite dėl darbo tvarkos? Taip, prašom. Taip, kaip jūs žinote, aš prašiau, kad atvyktų Europos vadovų tarybos pirmininkas prieš diskusiją dėl, į diskusiją dėl migracijos, ne dėl padėties ES ataskaitos, nes dabar tikrai yra krizė. Ir labai svarbu, kad Europos vadovų tarybos pirmininkas dalyvautų toje diskusijoje. Aš žinau, kad komisija ketina pateikti naujų pasiūlymų. Aš manau, kad problema ne komisija. Problemą kelia ne Europos parlamentas, nes mes balsavome dar balandį Problema valstybės narės. Problema susikoncentravo taryboje. Valstybės narės nedemonstruoja pakankamo solidarumo. Ir todėl dar kartą prašau, kad ponas Tusk atvyktų į diskusiją migracijos klausimais, kuri vyks trečiadienį ryte. Pirmininkas. Pone Ferhofstatai. po pirmininkų sueigos aš jau pateikiau Europos vadovų tarybos pirmininkui tokį prašymą, bet dar negavau atsakymo iš jo. Tačiau aš po mūsų posėdžio dar kartą paskambinsiu Europos vadovų tarybos pirmininkui, bent jau po savo pirmininkavimo dalies. Plojimai dėja pasigirdo ne iš visų salės pusių. Aš ketinu kalbėti su Europos vadovų tarybos pirmininku šiuo klausimu, galiu patikinti jūs. O dabar, kadangi niekas daugiau neprašo galimybės pasisakyti dėl pakeitimų darbo tvarkės, tada